Good afternoon, dear colleagues, speakers, ladies and gentlemen. Welcome to the hearing on the. Labą dieną, ponios ir ponai, sveiki atvykę į klausimus Šengeno ateities klausimais. 2016-aisiais mūsų komitetas jau surengė klausimą ir taip tie du klausimai tikrai tarp jų prabėgo nedaug laiko, ir, bet tai rodo, E, kokį didelį dėmesį lybė komitetas e, skiria Šengeno erdvės funkcionavimui. Bet to kartu e, įvyko pos, poslinkių teisėkuros ir praktiniuose frontuose. Kaip žinot, Šengeno valdymui daromas spaudimas dėl migracijos krizių, dėl nesenų teroro išpolių. Buvo imtasi tam tikrų priemonių. O dabar jau Europos pasienio ir pakrančių apsaugos agentūra veikia jau beveik metus, jie atsako už išorės sienų apsaugą. Ir dabar jau užpildyta ne viena spraga, turiu galvoje informacijos sistemas, bet dar daug reikia nuveikti. Pirmiausia, nuveikti su atvykimo išvykimo sistema, Europos kelionių leidimų sistema ir Schengeno informacinė sistema. Bet to dabar visos valstybės narės bus įvertintos pagal atnaujintą Schengeno vertinimo mechanizmą ir taikant pasienio ir pakrančio apsaugos agentūros e, vadinamai pažeidžiamumo vertinimo metodologiją vidaus sienų kontrolės panaikinimas yra iš tikrųjų vienas didžiausių ES pasiekimų, tai išeina į naudą piliečiams, bet e, mes vis dėlto neturėtume leisti, kad e, tas pasiekimas e, tiesiog sumenkėtų vėlgi dėl tam tikrų dalykų, pirmiausia, kai, sakykime, painiojami Mm, tokie klausimai kaip saugumas ir e, migracija. Taip, reikia ieškoti mm, sprendimų su pusiausvyra, tai netaip jau lengva pasiekti, bet Benjaminas Franklinas daugiau prieš mm, porą šimtų metų pasakė, kad e, kurie, tie, kurie e, nori pasiekti saugumą, pribodami kad ir nedaug e, laisvę nepasieks, neturės nei laisvės, nei saugumo. Ir būtent ta, te, ta, te, ta, tos tezės tik tokį teisingumą parodė istoriniai įvykiai. Tad mes turėtume įtvirtinti pusiausvėrą tarp laisvo asmenų judėjimo ir saugumo. Jeigu bus statomos naujos sienos, įvedamos naujos kontrolės, tai iš tikrųjų nepadės tai pusiausvėrai pasiekti. Ir mūsų komitetas per pastaruosius keliarius metus nemažai padarė, e, ieškodamas e, tinkamų sprendimų, kurie būtų grindžiami mūsų vertybėmis. Dublino reglamentas, sakykime, tai tikrai ne pats tinkamiausias būdas pasiekti mano minėtą pusiausvyrą. Noriu atkreipti dėmesį į kitus įvykius Šengeno erdvė, su Šengeno erdvė susijusius. Uh, E, Bulgarijos, Rumunijos e, prisi, e, būsimos sienos, jūrų sienų klausimas paminėtinas ir kartu sausumos sienos. Tad vėlgi, jeigu pasiūlymas bus priimtas, tai tikrai bus didelė naujovė, nes šiuo metu per diskusijas praėjusį mėnesį vykusios Europos parlamento plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį. Daug buvo pasakyta ir kreiptasi į tarybą, kad tai, kas daroma, yra neteisinga Rumunijos, Bulgarijos atžvilgių, tai yra svarbiausių principų nepaisimas ir įsipareigojimų nevykdymas, tad to nereikėtų pamiršti. Na ir šiandien mūsų klausimų tikslas e, įvertinti padėtį ir kartu, kad galėtume pranešti parlament, kad parlamentas sužinotų apie Šengeno erdvės mm, valdymo e, klausimus ir kokių priemonių imtasi, kokių nesi, nesiimta. Šiandien pas mus atvyko aukšto lygio e, atstovų tiek iš ES institucijų, tiek iš akademinių sluoksnių. Tad dabar laukiu jūsų aktyvaus dalyvavimo diskusijose. Dabar kaip dirbsim? Po, e, ses, po kiekvienos sesijos tada bus galima pateikti, po dviejų pirmųjų sesijų e, bus galima pateikti klausimų ir juos bus atsakoma. O po trečiosios sesijos, kuri bus aukšto politinio lygio, e, tas pats bus. Ir dabar viešai transliuojami mūsų klausimai. Ir e, pradėkim nuo pirmos dalies. Mes dabar įvert, išklausysim paskutinių, e, tiesiog paskutinės informacijos apie, apie būtent pastaruosius po, poslinkius. Mes turim uh, E, vykdomai direktorių Krūmą Garkovą iš EULISA ir daktarą Sergio Carrera iš Europos politikos studijų centro. E, laukiam e, Rumunijos ministro, bet jį pakeis Mandijan Budžianti. Jis yra Rumunijos nuolatinės atstovybės Bruselėje atstovas. 2016 metais e, piliečių teisų ir konstitucinių reikalų politikos departamentas užsakė tyriamąją studiją vidaus sienų kontrolė Šengeno, eri, Šengeno erdvėje. Ir dabar mes e, kaip tik suteiks, suteiksim galimybę prelegentams pateikti svarbiausias šio tyrimo išvadas. Suteikiu dešimčiai minučių žodį ponui daktarui Karerą. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėji parlamento nariai, man didelė garbė dalyvauti šiuose, šiame klausime. Ir dabar mes, dabar aš pateiksiu uh, E, užsakytos, e, užsakyto tyrimo rezultatus, užsakyto tyrimo, per kurį buvo gilinamas į Šengeno erdvę. Per pastaruosius dviejus metus mes e, vertinom padėtį, nes tikrai labai daug dalykų įvyko. Tad tą tyrimą užsakė Libe komitetas ir čia išvardyti šio tyrimo autoriai Marko Stefan, Čungliuk ir Alina Vosiliūtė. Dabar kokius klausimus mes suformulavom. Pirmiausia, ar Šengeno valdymo sistema atlaikė krizės išbandymą. Antra, ar ES gali, e, gali formuoti tokią politiką šiandieno e, erdvėje, kur, kuri išeitų toliau negu krizė ir paskutiniai įvykiai nuo 2016 metų. Trys tokios temos, kurioms mes skiriam dėmesį. Tai pirmiausia, vidaus sienų kontrolės įvedimo e, padėtis, vidiniai policijos patikrinimai, ir Europos pasienio ir pakrančio apsaugos agentūra. Paskutiniai vėlgi pastaroji padėtis. Šiuo metu penkios valstybės narės yra, kurios e, atlieka patikrinimus ties vidaus sienomis. Ir mes savo e, tyrimę sakom, kad e, laikas jau tiesiog baigė. Laikas atėjo dabar uh, E, toms valstybėms narėms grįžti vėl prie e, laisvo asmenų judėjimo Schengeno erdvėje principo. Mes parodom kartu, kaip svarbu, kad Europos komisija spaustų tas valstybės narės, kad jos įrodytų, jog išlaikyti vidaus patikrinimus ties vidaus sienomis yra proporcinga ir kartu, kad tai daro e, tinkamą poveikį. Ir e, kartu įvertinant, kokį poveikį daro asmenims, kurie tikrinami. Dabar e, vienas argumentų, kurių, kuriais remiasi tuos penkios valstybės narės, tai vadinamieji antriniai judėjimai. O mes klausim, ar čia iš tikrųjų pagrindas išlaikyti tą tokį ekskluzyvinį scenarijų. Uh, Ir atrodo, kad e, kartais prieglopšio klausimai e, supainiojami su vidaus saugumo klausimais. Siena tarptų dalykų ištrinama. Ir galbūt e, prioritetas galėtų būti perkelimas, e, būtent reformuojant Dublino reglamentą. Nes čia svarbiausias dalykas, kad Šengeno erdvė pasidarė e, savotiškų taškų įkaitų e, to, tokiam kontekste, kai bendra ES prieglopščio politika su dideliais trūkumais. Be to labai svarbu turėti naują tikrą ES prieglopščio klausimų agentūrą. E, kuri apimtų kartu ir tas penkias valstybės narės, kurios e, tikrina ties vidaus sienomis. Komisija pateikė reglamento e, pasiūlymą, dėl, kuris pakeis dabartinį pasiūlymą. Be to mes rekomenduojam įvertinti riziką ir kartu e, vertinam komisijos pastangas, kad būtų grįžtama prie įprastinės padėties. Ir mes rekomenduojam, kad bet kokios ateities diskusijos šiais klausimais būtų grindžiamos faktais, o ne rizikos vertinamu. Nes e, Šengeno erdvės ateitis e, vėlgi neturėtų priklausyti nuo rizikos vertinimo. Visą tai turėtų būti grindžiama faktais įrodymais. Todėl mūsų tyrime e, rekomenduojama e, be visą kitą Šengeno vertinimo mechanizmas, kad būtų atliekama, e, atliekama tyrimai, tai yra mm, įvertinama padėtis ties vidaus sienų. Ir čia šiuo atveju vertin, taikant tą mechanizmą kartu tikrinama, ar reikia e, tų, tų e, vidinių e, patikrinimų ir kartu gilinantis į tikrinamų asmenų teisės, ar kiek jos pažįstos ar nebuvo. Toliau komisija pateikė rekomendaciją dėl proporcingų policijos patikrinimų, kad atsižvelgtų į minėtų penkių valstybių narių nuogastavimus. Noriu priminti, kad policijos patikrinimai tai ne tas pats, kas pasienio patikrinimai. Bet e, čia rekomendacijose siekiama, tai yra e, rekomenduojama atsižvelgti į Teisingumo teismo e, bylą C916 baudžiamasis procesas prieš A Vokietijoje. Ir Teisingumo teismas uh, padarė e, tokią išvadą, kad e, reikėtų vėlgi atsižvelgti, kiek, kiek e, vis, priemonės atitinka Šengeno kodekso principus. Dabar vienas iš sunkumų atliekant vidaus politikos patikrinimus. Tie patikrinimai taip gali būti lankstus, tačiau vėlgi takoskira tarp policijos patikrinimų ir pasienių uh, pasienio patikrinimų gali pasidaryti nebeaiški, jeigu per daug, sakykime, patikrinimų atliekama. Ir dabar mes atkreipiam dėmesį į tai, kad politi, policijos patikrinimai šiuo metu reguliariai nestebimi. Reikia atsižvelgti į tiesiog e, surinkti statistinius duomenis, kiek patikrinimų atlikta, kokie asmenys, dėl kokių priežasčių jie būna patikrinami ir galima būtų pasinaudoti Schengeno informacinę sistemą, e, būtent kaupiant, gaunant tokius statistinius duomenis. Buvo daug diskutuojama apie įvairių sistemų, įvairių duomenų bazių saveikumą. Ir klausimas, kas gali prieiti prie ko, kokiu tikslu. Ypač tai pasakytina apie didelės apimties e, duomenų bazės. Uh, Ir kaip, kaip dabar išlaikyti pasitikėjimą tarp teisėsaugos institucijų, tarp prieglopšio e, institucijų, e, kurie ten nieko bendra neturi su policija. Tai svarbus pasitikėjimas. O šiuo metu kol kas nesprendžiamas apskundimo e, mechanizmas. Pavyzdžiui, kai e, ar, ar, ar numatoma galimybė asmeniui, e, jeigu jis mano, kad tas patikrinimas netinkamas, jis nežino, kur ten tie duomenys paklius, kad, ar, kad toks asmo galėtų apskūsti procedūrą. Dabar mes atkreipiam dėmesį į tai, kad Europos pasienio ir pakrančių apsaugos agentūra, tarnyba e, iš tikrųjų daug, daug teigiamą vaidmenį atliko krizės akivaizdoje. Tad labai svarbu, kad toji agentūra, toji tarnyba išlaikytų pakankamą profesinį lygį tam, kad būtų tinkamai e, atliekami pasienio patikrinimai ir sienų valdymas. E, numatoma kartu pagal Šengeno vertinimo mechanizmą, kolegų vertinimas, e, tam, kad kasdien būtų laikomasi Šengeno kodeksu. Bet naujai Frontex agentūrai e, tebelieka nemažai iš, iš, išbandymų, nes čia kalbama apie jų nepriklausomybės klausimą, nepriklausomybės nuo valstybių narių Nes čia kalbam iš tikrųjų apie labai sudėtingą įvairių agentūrų, subjektų tinklą. Todėl, aišku, mes turim būti realistiški, tik dedami viltis į naująją tą Frontex agentūrą. Kiti klausimai paminėtini. Tai e, apskundimo mechanizmas e, ir reikia užtikrinti, kad pagrindinių teisių e, pareigūnas turėtų daugiau įgaliojimų, daugiau galių patikrinti, kiek Frontexo, pati, per Frontexo patikras atsižvelgiama į pagrindinės teisės, jų laikomasi. Ir toliau e, at, e, vertindami pasienio, pasienio e, padėtį, tai aišku, pirmiausia, krinta į akis tos sienos pastatytos, Ir čia pirmininkas jau apie tai užsiminė ir klausimas, kiek tai dera su Šengeno sienų kodeksu, su apskritai šios ryties aki, nes tam tikrose valstybėse narėse e, statant tokias sienas ir atliekant patikras, tiesiog prieinama prie nelegalios praktikos. Visą tai gali pakirsti ES šios ryties legitimumą šios ryties ES politikos legitimumą. Tad ką mes rekomenduojam? Krizė nebeturėtų būti argumentas, ypač vidaus reikalų e, ministerijų, tam, kad siekiant e, vėl ab, tiesiog e, sustabdyti Lisabonizacijos procesą. Ir kartu Nu, čia tam tikras vaidmuo tenka ir Europos parlamentui, tam, kad būtų galima užtikrinti e, tvirtą ES valdymą ir e, kontrolę. Tai yra negalima e, tų vienodų standartų dabar e, iš, išbarstyti. Ir problema tai ne pats Šengenas, bet prieglopšio e, klausimų e, visas aki. E, tai Dublino reglamentas e, numato atišką perkelimo sistemą ir tokiu būdu sukūriamas neproporcingas naštos padalymas tarp valstybių narių. Tai nepadės išspręsti antrinio judėjimo. Tad prieglopšio agentūra gali padėti tokioms valstybėms narėms kaip Austrija, kuri susidūrė su būtent antriniais judėjimais. Like to... Ačiū toliau apie Šengeno teritorinę apimtį. Žodis ponui Bojandžiu, kuris yra nuotinės atstovybės, Rumunijos atstovybės m, mm, vadovo pavaduotojas. Ačiū pirmininkė, parlamento nariai, ponas ir ponai, labai džiaugiuosi galėdamas kreiptis į Jūs, ministro atsakingo už Europos klausimus, pono Negresko vardu. Jis labai norėjo šiandien čia atvykti, bet galiausiai iškilo priežasčių, dėl kurių jis negalėjo išvykti iš Rumunijos. Dar kartą dėkoju už tai, kad surengėte šios klausimus. Tema, kuri labai svarbi mano šaliai Šengeno zona yra fundamentalus Europos integracijos ramstis. Rumunija yra įsipareigojusi išsaugoti ir stiprinti šią zoną. Daug kalbame šiandienos dienomis apie Europos ateitį. Tai yra susiję su veiksmingo, e, efektyvaus Šengeno veikimo perspektyvomis. Šengenas yra projektas, kuris geriausiai iliustruoja Europos vienybės koncepciją. Todėl turime padaryti viską, kad išsaugotume jį ir išlaikytume pusiausvyrą tarp laisvo judėjimo ir saugumo. Turime pripažinti, kad šio tikslo pasieksime tik tai per vieningą koordinuotą šengeno sistemą, įtraukiant Rumuniją ir Bulgariją. Mano šalis buvo patikima partnerė Europos Sąjungos lygmenių, dalyvaudama darybose dėl šengeno teisino ir jo gyvendinimo, pridimdama priemonės apsaugoti Europos e, sienas Ir šią progą norėčiau paminėti svarbiausias priemonės ir iniciatyvas, kurių ėmėsi Rumunija, kurios turėjo tiesioginį poveikį mūsų saugumui, migracijai ir na, paminėti mūsų indėlį ES agentūrose. Kalbant apie Šengeną ir ES vidaus saugumą, Rumunija kartu su kitomis valstybės narėmis aktyviai dalyvauja diskusijose gernant Šengeno valdyseną. Galtinis tikslas yra nu, gražinti visą Šengeno funkcionalumą mūsų piliečių ir jų saugumo labui. Rumunija yra viena iš aktyviausių ir vertinamų valstybių narių. E, jos dalyvių e, dalyvavimo vietos patikrinimuose, vertinimo vizituose prasme. E, Jis Portugalijoje 17 metų rugsėjo mėnesį buvo daugiausia pasiūlius ekspertų. Taip pat mes dirbame su 458 reglamento pasiūlymais ir čia Rumunija rėmė, rėmė e, sisteminių patikrinimų būtinybę, kai būtina priemonė užtikrinant griežtą sienų kontrolę. Rumunija yra tarp pirmųjų valstybių narių įdėgusių Eurosur sistemą. Mano šalimis tiek informacija apie operatyvinę veiklą prie sienų, apie nelegalią migraciją, e, krizinės situacijas, sienos kirtimus ir taip toliau. Dėl ateities saugumo sistemos ateityje Rumunija pritarė e, išmaniųjų sienų paketo įvedimui, įvedimo, įvažiavimo išvažiavimo sistemos, įvažiavimo leidimų sistemos, lysa e, naujams galėjimas. Tuo pat metu e, Rumunija buvo antroji valstybė narė po Prancūzijos, įdėgus nacionalinį domen, e, keliaivių domenų sistemą. Iki e, prieimimo sprendimo dėl e, Rumunijos įsteigimo į Šengeną reikia pakoreguoti teisinę sistemą, kad Rumunija ir Bulgarija galėtų prisijungti prie zonos be spragų vidaus saugumui. Mūsų bendrų pastangų dėka Europos išorės sienos yra stipresnės ir saugesnė. Akivaizdu, kad dirbdami kartu galime užtikrinti tiek saugumą ir judėjimo laisvę. Migracijos krizės kontekste Rumunija pademonstravo savo pasiryžimą dalytis atsakomybę ES lygmenių. Pagal sprendimus priimtus 15 metais Rumunijoje įsipareigojusius priimti 4180 asmenų ir taip pat perduoti 995 asmenys iš Sirijos ar iš kitų šalių priimti perkeliamus žmonės iš Graikijos ar Italijos. Kol kas Rumunija perkelė 720 žmonių iš Graikijos ir Italijos. Vienas, viena iš nusekliausiai tai darančių valstybių narių. Mm, e, taip pat Rumunija perskelė iš Turkijos 40 pabėgėlius. 18-19 metais Rumunija ir toliau dalyvaus perkelimo veiksmuose. Dėl indėlio į, Rumuniją, į agentūras e, Rumunija buvo aktyv, be neaktyviausia 2016-2017 metais. Rumunija bene na, daugiausiai prisidėjo prie Frontexo misijų, e, tiekdama ekspertus ir įrangą ES lygmenių. 2018 metais Rumunija ketina išlaikyti savo indėlį dalyvaudama tiekdama personalą ir įrangą, laikantis tų įsipareigojimų, kurio prisimti. Mes taip pat, taip pat nuosekliai prisėdame prie paramos Europos prieglapščio paramos biurui. Rumunija nuolat prisidėjo prie agentūros veiklos, dalyvaudama e, ekspertų prasme ESO prieglapščio e, paramos komandose Italijoje, Graikijoje ir Bulgarijoje nuo 2014 iki 2017 metų. Šiemet Rumunija yra pasiryžusi dalyvauti ESO veiklos planuose Graikijoje, Italijoje, Bulgarijoje, Kipre. E, dirbdama būtent e, analizuojant e, paraiškas dėl tarptautinės apsaugos, kai dėl uh, mūsų įnašo į bendras pastangas kovojant su terorizmo grėsme. Mes rėmėme visas priemonės, kuriant visas priemonės reikalingas apsaugoti ES piliečių ir stipriname bendradarbiavimą ES lygmenių ir ne su ES partnerėmis. Mūsų įsipareigojame pripažinti mūsų partnerių, kurie pripažįsta Rumunijos valdžios bendradarbiavimą kovojant su užsienio kovotojų ir grįžtančiųjų problemomis. Taigi kokia yra situacija dabar? aktyvus Rumunijos bendradavimas visose saugos srityse rodo prietinę vertę, kurią duoda e, Šengeno zonos konsolidavimas Europos e, saugumui. Rumunija yra grinoji saugumo tiekėja visoje Europos Sąjungai. Komisija visada sako, kad Rumunija ir Bulgarija atitinka visus kriterijus, kad prisijungtų prie Šengeno zonos. Ir Europos planetas remia tokius e, veiksmus. Ir čia aš norėčiau padėkoti parlamentui už, ir komisijai už tai, kad jie pripažįsta, jog Rumunija yra pasirengusi prisijungti prie eurozonos. Ir lauk, e, tikėsime jūsų paramos dialogę su partnerėmis. Na, komisija siekia integruoti pilnai Rumuniją ir Bulgariją į Šengeną, nes tik tai būdami kartu galima užtikrinti stiprią Šengeno zoną. Tačiau taryboje vieningos nuomonės nėra dėl Rumunijos ir e, Bulgarijos prisijungimo, nepaisant to, kad vykdomos visos sąlygos ir atlikti visi sėkmingai įvertinimai. Mūsų prisijungimas turėtų prisidėti prie Šengeno konsolidavimo tuo metu, kai klausimų kyla dėl laisvo judėjimo zonos. Tai būtų ir politinis signalas, e, remiant Šengeno e, projekto gyvenimigumą. Ponas ir ponai, Rumunija šiandien yra šalis, kuri remia Europos projekto konsolidavimą. Mūsų vizija yra griežtai proeuropietiška. Bet koks kitas scenarius prieštarautų visiems siekiams, interesams ir vertybėms, kuriomis, kuriems, kuriais mes tikime. Mes ir toliau dirbsime solidarumo dvasia, atsakomybės dvasia, pripažindami, kad negalime leisti, kad vyktų saugumo pažeidimai, reikia užtikrinti piliečių saugumą ir tikimės, kad visi partneriai supras, kaip svarbu, kaip galima greičiau užbaigti Šengeno plėtrą. Mes esame pasiryžę palaikyti ir toliau dialogą su visomis valstybėmis narėmis, kad būtų priimtas e, pozityvus sprendimas ir mes galime patikinti, kad mes tikrai tikime Europos vertybėmis ir tikimės parlamento paramos šiais klausimais ir toliau. Ačiū. Toliau paprašyčiau pristatyti naujausius pokyčius informacinių sistemų amžiuje ir žodį suteikiu į jų lyzos vykdomam direktoriui Krum Garkov. Ačiū pirmininkė. Labadiena, gerbėmėjai parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau priminti Lecho Valensos prieš 20 metų pasakytų žodžius. Jis teigė, tai yra tik viena Europa ir aš matau ją pro lėktuvo iluminatorių. Ir Iš tikrųjų, tą sakinį būtų galima pritaikyti visai, visam Europos žemynui, kuriame nėra sienų. Šengeno erdvė yra ne tik svarbiausias Europos projekto ramstis, tai yra ambicinga bendradarbiavimo, solidarumo tarp valstybių narių institucijų sistema ir tai yra tam tikras statinys, konstrukcija, e, kuri leidžia užtikrinti bendrą rinką paprasti piliečiai, eiliniai piliečiai vargu ar supranta, kas yra Šengeno sistema. E, ja užtikrina daug sudėtingų teisės aktų ir veiksmų, kurie užtikrina sklandų šios sistemos veikimą. ES judėjimo laisvė yra vienas iš svarbiausių bendros rinkų, rinkos pasiekimų. Pagal naujausią statistiką judumas padidėjęs keturis kartus lyginant su migracija. Ypač e, ekonominių neramumų laikais turime išsaugoti judėjimo laisvę, kad būtų galima Europą išnaudoti visiškai. Kai didėja konkurencija, kai e, reikia darbo jėgos iš kitų šalių, tai yra didelis privalumas ir tuo pačiu Šengeno erdvė susiduria su iššūkiais. Ji turi likti atvira, bet tuo pačiu turi likti saugi. Siekiant sukurti atitinkamą atsaką tokiems iššūkiams, turime pripažinti tą esminį pokytį, kurį patiria Šengeno erdvė. Pirmiausia, labai greitai e, yra labai didelis, didelis sąsajos tarp sienos valdymo ir kitų dalykų. Tuo pačiu Reikia suprasti, kad šiandien e, Schengeno erdvės finans, e, funkcionavimas priklauso nuo keitimos informacija. Ir vienas iš svarbiausių Schengeno erdvės dalykų yra informacinės sistemos ES lygmenių. Europa padarė labai daug šiuo atžvilgiu. Schengeno informacinė sistema buvo tokia kompensacinė priemonė pašalinus sienas. Ir ji tokia ir išlieka šiandien. Šiandien informacinė sistema yra pati galingiausia informacinių technologijų sistema Europoje ir labai plačiai naudojama e, teisės saugos užtikrinimo ir sienų apsaugos tikslais. 2017-aisiais e, SIS 2 e, buvo ieškoma informacijos daugiau kaip 2 milijardus kartų. Ir tai yra daug daugiau nei 2016-aisiais. E, toks naudojimas į sistemą rodo ir kiek rezultatų buvo pateikta 2017-aisiais. Du kartus daugiau informacijos buvo gauta ir maždaug 80 procentų už tos informacijos buvo apie asmenis. Atsiradus naujiems biometrinėms galimybėms, ši sistema bus dar naudingesnė, siekiant užtikrinti vidaus saugumą ir sienų valdymą. Dėl vizų informacinės sistemos, ji jau veikia dviejus metus, visiškai galima patikrinti biometrinius visų keliautojų duomenis, kurie atvyksta į Šengeno teritoriją, remianti Šengeno vizomis. Šiandien vizų informacinėje sistemoje teikiama daugiau kaip 50 42 milijonai prašymų, Eurodakas turi 6,5 e, milijonus duomenų. Ir taip galima užtikrinti e, prašym, prieglup, bendros prieglupščio sistemos veikimą. Tačiau reikalinga pasiekti atitinkamus politikos tikslus ir e, dar reikia pasiekti pažangos siekiant e, pritaikyti sistemą prie Eurodac. Tuomet ta sistema bus dar naudingesnė ir valstybėms narėms, ir visai Šengeno sistemai. Tai bus galima e, geriau patenkinti teisės saugos poreikius. Atvykimo išvykimo sistemos įgyvendinimas dar labiau sustiprina Šengeno informacinę architektūrą Tokiu būdu galima tiesiogiai prisidėti prie atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų patikrinimo ir vizų patikrinimo bei tų piliečių patikrinimo, kuriems nereikia vizų. Tokiu būdu užtikrinti Šengeno erdvės saugumą, ar tai turi didelį teigiamą poveikį. Reikėtų paminėti, kad siekiant užtik... maksimaliai užtikrinti sistemos efektyvumą, visos valstybės narės turi turėti prieigą prie jos ir turi įvesti duomenys ir tie duomenys turi būti aukštos kokybės. Ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas, kad būtų galima užtikrinti sklandų Šengeno veikimą ateityje e, e, reikalinga sudėtingesnė informacinė sistema, kuri leistų keistis informaciją. Komisija pateikė pasiūlymą dėl saveikumo, kad bu, tai bus platforma, kuri leis tai pasiekti. Informacinių sistemų saveikumas tai yra toks klausimas, kur ES turi pasiekti greitos pažangos ir iš, išnaudoti esamų sistemų pajėgumus, įveikti spragas ir visiškai atsižvelgti į tikslo ribojimą ir į teises dėl prieigos reikia suprasti, kad saveikumas e, e, nedubliuos duomenų bazių ir sistemų ar informacinės sistemos, bet e, bus skirtas efektyvesniam, skaidresniam tų sistemų naudojimui. Pažangių ir saveikių sistemų naudojimas bus tas kitas šiandien erdvės bendradarbiavimo etapas. Jų lyza padės valstybėms narėms užtikrinti Europos saugumą. Ir nuo pat pradžios ši agentūra buvo labai svarbi sudėtinė Šengeno dalis. Ir ji daug prisidėjo prie gero Šengeno sistemos veikimo. Ateityje mes plėsime savo vaidmenį ir prisidėsime prie dar veiksmingesnio Šengeno erdvės veikimo. Kitaip sakant, agentūra ir toliau atitiks ES principus dėl privatumo duomenų, apsaugos, sistemų saugumo ir įvestos informacijos tvarkymo. Ačiū. Ačiū, ponė Gerkov. Na, o dabar suteiksiu žodį nariams, kurie norėtų pasisakyti. Pirmiausia, sąraše, ponė Grampinė. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, Norėčiau pasveikinti Jūs ir padėkoti už šio, šių klausimų organizavimą. Norėčiau padėkoti komisijai. Taip, praėjusiu metu pabaigoje Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją. Ja buvo kreipiamasi į komisiją ir tarybą ir prašoma teikti e, paremti Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimą prie Šengeno sistemos todėl kad jos jau išpildė prisijungimui numatytas sąlygas. Norėčiau padėkoti ponui Karero už pristatymą ir užduoti tokį klausimą. Pone Karera, teigite, kad sprendimai turi pag būti pagrįsti faktais, o ne rizika. Aš dirbau versle Ir jeigu man reikėtų priimti sprendimą remiantis riziką, rizikos įvertinimu, gal aš net ir būčiau apskritai nesukūrusi verslo. Juk negalima tikėtis rizikos ir sunkumų, bet norėčiau pasakyti, kad Rumunijoje e, teroristinių išpolių rizika ir e, kitokių problemų rizika yra labai nedidelė Rumunijoje. Kitaip tariant, daug mažesnė nei tose šalyse, kurios prieštarauja tam, kad Rumunija prisijungtų prie Šengeno erdvės. Jau dešimtį metų esame ES nariai. Rumunijoje e, buvo daug žmonių pasisakančių už, Europos, už naudą būti Europos Sąjungoje, o dabar situacija pamažu keičiasi. Euroskepticizmas didėja. Na, pažvelkime ir į situaciją dėl Brexit. Kogi mes norime įgyvendindami politiką? Mūsų daug kas klausia, kodėl dar nesame Šengeno erdvės nariai juk tai paliečia tiek daug žmonių. E, trys Europos Sąjungos teisėkuros institucijos turėtų priimti bendrą sprendimą. Manau, kad reikėtų gerbti demokratiją ir daugumos nuomonę. Taip nemažai dar kolegų norinčių e, paklausti, laiko nedaug, todėl apsiribokim kiekvienam po minutę. Ponas Koejo. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Karerai. Visiškai pritariu jo žodžiams. E, teisingai pasakėt, kad šiandienas nėra problema, šiandienas yra dalis sprendimo Turiu du konkrečius klausimus. Pirmas. Jūs kalbėjot apie ryšį tarp Šengeno vertinimo mechanizmo ir e, sienų kontrolės padėties e, vertinimą. Kaip jūs vertinat šį ryšį? Antra, jūs paminėjote Europos komisijos iniciatyvą e, susijusią su Šengeno erdvės valdymu. Koks tikslas? Ar kad sienų, pasienio kontrolė pagerėtų ar kaip? Dėl Rumunijos sutinku, jūs tikrai spaudėt, bet kartu Bulgarija, Rumunija atliko mm, namų darbus. Ir e, taryb, taryboje reikia sprendimus priimti vienbalsiai. Ir dabar ES tarybai pirmininkauja Bulgarija, mes prašom Bulgarijos e, imtis pirmininkavimo kartu tam tikrais klausimais susijusiais su Schengeno erdvė. Ar galima tikėtis, kad taryba pakeis savo nuostatą besiba, iki dar Bulgarijos pirmininkavimo pabaigos, ar yra mm, vilties? Ačiū, ponas Hala Alu. Ačiū pirmininkė. Ačiū už pasisakymus. Turiu klausimą ponui Karerai. Jūs minėjot, kad reikia turėti tinkamą Europos prieglopšio sistemą ir automatiškas perkelimo mechanizmas ne, vienas nepadės e, išspręsti problemus. E, kad tai yra apriboti antrinius judėjimus, bet e, ar, ar tikrai taip, nes juk kai kuriems prieglopščio prašytojams vienos valstybės narės yra patrauklesnės negu kitos. Ir jeigu dabar asmenys prieglopščio prašytojai bus automatiškai perkeliami į tokias valstybės, kurios, kurios jų nedomina, tai vargu tikrai ar pasieksim tikslą. Tad, manyčiau, nedaug alternatyvų turim e, vidi, patikrinimui ties vidaus sienomis. Be to, jūs sakėt, kad atėjo laikas, kad valstybės narės turėtų grįžti prie normalaus e, gyvenimo, tai yra kelio, tai yra panaikinti vidaus sienų kontrolę. Bet e, kita vertus, vėlgi, penkios jūsų paminėtos valstybės narės juk atlieka patikrinimus e, ties vidaus sienomis tiesiog ne, ne šiaip savo, jos nori e, iš tikrųjų e, spręsti nemažai problemų. Ačiū, ponė pirmininkė. Šengeno erdvės plėtimas E, įtraukiant į Šengeno erdvę Rumuniją ir Bulgariją, buvo aptarinėjamas labai ilgą laiką. Komisija padarė išvadą, kad tos dvi valstybės narės išpildė visus e, techninius kriterijus. Bulgarija e, tikrai dabar e, prisiderino prie Šengeno teisės aktų, pas mus jau dabar naudojama Šengeno informacinė sistema ir taryba priėmė e, ne per seniausią e, sprendimą dėl Schengeno vizos, e, pripa, vizų pripažinimo. Mes padarėm nemažą pažangą Etijas srityje. Tad de facto iš tikrųjų Rumunija, Bulgarija jau Schengeno erdvės narės. Tačiau kai kurios valstybės narės prieštarauja e, jų narystiai. Ir tai liūdina. Praėjusią savaitę Libe e, komiteto nariai buvo nuvykę į Bulgariją ir misijos nariai savo akimis e, galėjo pamatyti, kaip e, Bulgarijoje saugomos išorės, ES išorės sienos. Tad aš manyčiau, mes turėtume šiaip jau pasveikinti save e, ir, ir laukiant, kad e, taip Šengeno erdvė pagaliau apims Bulgariją ir Rumuniją. Vikstrom. Labai ačiū, labai ačiū, kad surengėt tokius klausimus. Tikrai labai gera proga mums visiems e, pasigilinti šiuos klausimus. Aš buvau pranešėję pranešimų skirt, skirtam Dublino reglamentui. Ir E, dabar vėl grįšiu prie pono Kareros e, žodžių dėl būtent Dublino reglamento e, trūkumų. Ir dabar ne per seniausia klaus, skaičiau, kaip Švedija buvo įvertinta pagal Šengeno vertinimo mechanizmą. Ir iš tikrųjų čia buvo minima, kad prieglapšio klausimai suplakami su saugumu. Uh, saugumo klausimais. Pirmiausia, vėlgi buvo pradėta nuo še, m, mm, prieglopšio klausimų, po to argumentai buvo pasitelkti kaip saugumo argumentai. O Dublino reglamento, reglamente yra nuostata e, tiesiog e, tokio automatiško paskirstimo. E, visos valstybės narės prisima tam tikrą uh, tam tikrą kiekį tam tikrą kiekį e, prieglopščio prašytojų ir vėl e, čia mes jau pasiekėm jau tikrai nemažai susitarimų. Aš pati e, vadovavau, pirmininkavau dešimčiai įvairiausių posėdžių su šešėliniais susitikimais, o taryboje uh, vis dėlto niekaip ne, negali susitarti, nu, vis, vis tebe išvaistoma krizės argumentais. Tai gal galėtume, galėtumėt pateikti mums daugiau šiaip jau amunicijos, kad mes galėtume būti tinkamai pasiruošę būsimose kovose. Ponas Dėjas Demera, ačiū pirmininkė noriu padėkoti mūsų trims ekspertams už jų pasisakymus. Manau, kad ateityje mums reikės užtikrinti judėjimo laisvę. O patikrinimai Šengeno zonoje turi būti riboto termino. Tai pirmas komentaras. Antra, Bulgarija ir Rumunija turi tapti pilnateisės Šengeno zonos narės. 23 dėl EULISA. Eurodac atvykimo išvykimo sistemos e, ir kitos sistemos e, jau egzistuoja, bet ar mums reikia keliaivių duomenų sistemos. dar gaus kelis teisėkuros pasiūlymus, kurias paskelbė komisijos narys King dėl tarpusavio laikymo sistemo. Ar viskas jau bus užbaigta? Ačiū. Pone Valero. Labai ačiū. Labai ačiū. Kalbėsiu gimtąją švedų kalbą. Švedijoje pas mus e, netaip taikomas pasų vizų režimas e, tarp šiaurės šalių erdvėje nuo 1000 dar 19 amžiaus pabaigos iki 1900 tai yra 7-8 e, dešimtmečio buvo sukurta šiaurės šalių pasų sąjunga, E, nuo 1954 metų veikianti ir kai būtent, kai šiaurės šalių gyventojai keliauja vieni pas kitus, pasų tada nebereikėjo. Bet dabar tam tikrą laiką Švedijos sienos buvo uždarytos, antai per ties tiltų iš Kopenhagos į Malmę buvo atliekami patikrinimai. E, čia daugiausia kalbu apie pietų Švediją ir judėjimus tarp Kopenhagos ir, ir Malmės. Ir vėlgi buvo atliekamos patikros ir policijos patikrinimai Danijos pusėje ir Švedijos pusėje. Ir dabar ir toliau reikia parodyti pasą, e, kai įvažiuoji į Švediją, pasą policijai, bet jau patikros mažesnio pobūdžio. Dar paminėsiu Stogolmo atvejį e, atvykus, sakykime, į oro uostą. Dabar prans, kartu Prancūzija, Strasbūras. Kiekvieną mėnesį mes skraidom į Strasbūrą ir, ir kiekvieną kartą reikia parodyti e, pasą, bet jeigu tu važiuoji automobiliu iš Frankfurto į Strasbūrą, tai tada jokių, jokių patikrinimų jau nebėra. Tad manyčiau, visa ta situacija, tokia marga situacija labai keista. Atsiprašau, aš taip ilgai kalbu. Gerai, tai tada sutrumpinsiu. Dabar Dabar, kai atsiranda nauj, naujos grėsmės, sakykime, tai ir tada, ir, ir tada būtent kokie padariniai tada atsiras, turiu galvoje, tuos patikrinimus. Like Ponas Pavel, kaip inžinierius, aš mėgstu faktus ir dėkoju ponui Karjerui, kuris pasakė, kad labai svarbus faktai, kalbant ir apie Šengeną ir Rumunijos ir Bulgarijos įstojimą. Norėčiau paminėti faktus, kurie jau buvo minėti kolegų. Aš norėjau juos pakartoti. Jūs sakėte, penkios valstybės narės plus Prancūzija naudoja vidaus sienų kontrolę ir laikas juos atsisakyti. Man atrodo, kad tai tiesa. Apie tai kalbame ir šiandieno tikrinimo ypatingame komitete. Ta vidaus kontrolė turi būti panaikinta, kad grįžtume prie bendros šiandieno zonos. Ir iš tikrųjų Rumunija ir Bulgarija vykdo visus kriterijus, kad prisijungtų prie šiandieno zonos. Čia reikia politinio sprendimo. Manau, kad Bulgarijos pirmininkavimas, Austrijos ar vėliausiai Rumunijos pirmininkavimo metu šis klausimas turi būti pateiktas, kad būtų priimtas sprendimas. Jeigu jis nebus priimtas, reikia kreiptis į teisingumo teismą, kad įsiaiškintume, kas teisus. Bet tas netikrumas, jo pratesimas daro neigiamą įtaką įvaizdžių ES, kurie net ir negalvoja apie judumą ES, bet jie mato, kad jie tiesiog yra ES traktuojami kaip antrarūšiai. Tai yra svarbu. Dar vienas faktas yra tai, kad Europos komisija praėjusią savaitę paminėjo, kad Bulgarija yra pasirengusi geriau negu Rumunija. Galbūt jį galėtų būti priimta, o Rumunija ne. Norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę apie tai taip pat. Rumunija ir Bulgarija nuo 2007 metų, kai įstojame Europos Sąjungą, buvo vertinamos kaip pora kuri kartu turi vykdyti kriterijus dėl šengeno ir taip toliau. O dabar prasideda diskusija dėl jų atskirimo. Manau, kad tai nėra sveika. Abi turi būti traktuojamos vienodai. Joms turi būti suteikta teisė prisijungti prie šengeno zonos tuo pat metu. Ačiū. Pono, paskutinis ponas Rademov. Ačiū, pirmininkė. ES ateitis priklauso nuo mūsų solidarumo ir vienybės. Bet jei kalbėsime apie Rumuniją ir Bulgariją, matome, kad to solidarumo trūksta jų atžvilgių. Matome taikomus dvigubus standartus. Abi šalis yra techniškai gerai pasirengusios prisijungti prie Šengeno zonos, bet tos narystės nesimato horizonte. Tai yra nesažininga, nesažininga taikyti dvigubus standartus ir yra nepriimtina nepripažinti abiejų šalių pasiekimų. Bulgarija yra įrodžiusi tai ir puikiai dirbo migracijos krizės metu. Ponas Radėt jau sakė, kad Bulgarija jau dabar saugo ES išorės sienas. Taigi taryba turi priimti tinkamą sprendimą, kad Bulgarija ir Rumunija būtų priimtos į Šengeno zoną. Mes saugome išorės sienas, tai yra svarbu. Tad abi šalis turi tapti Šengeno zonos narės. Dabar e, baigiame klausimus. Deja, mes jau į antros diskusijos e, kiemą įlindome, todėl prašau atsakymams skirti nedaugiau kaip po dvi minutės. Kas norėtų pradėti, ponas Karjera, prašom. Ačiū visiems už klausimus ir komentarus. Trumpai, mūsų tyrimė rizikos vertinimo klausimų ir šiandieno vertinimo mechanizmus mes sakome, kad ne taip arba kitaip. Pagal komisijos pasiūlymą rizikos vertinimas yra geras būdas įvertinti, kas vyksta kartu su kaiminėmis šalimis. Tai būtų sveikintina, kad ir kaiminės šalis dalyvautų vertinime, bet rizikos vertinimas yra valstybių narių rankose, kurios įveda vidaus sienų kontrolę ir mes nežinome, kaip jos vykdo tą rizikos vertinimą. Tol turime ir šengeno vertinimo mechanizmo metodą e, dėl paskelbtų iš anksto ir nepaskelbtų vizitų. Mes siūlome juos panaudoti reguliariai dėl vidaus sienų patikrinimų, kad įvertume, kas ten vyksta ir įstikinti, ar tai yra proporcingas e, kelias siekti saugumo Šengeno zonoje. Dėl naujo komisijos pasiūlymą, yra ten daug pozityvių elementų ir numatyti tą tarpinį etapą tarp 25 ir 29 straipsnių. Manau, kad tai yra sveikintina idėja siekiant legalizuoti tą dabartinę situaciją, bet čia yra pavojų taip pat. Dėl to, koks signalas yra siunčiamas kas mūsų vertinimais šiuo metu būtų neteisėta. Kaip sakiau, valstybės narės turi nutraukti vidaus sienų kontrolę. Dėl vidaus reikalų ministerijų, būtent kaip mes e, vertiname ateitį. Tai yra, kuo daugiau valstybių narių reikalaus gražinti vidaus sienų patikrinimus, tuo daugiau reikia Europos Sąjungos vertinimų ką, dėl to, ką jos daro ir mažinti tą maržą. Todėl tai valstybės narės turėtų labai atsargiai galvoti, ką jos daro ir ką tai reiškia. Mes sutinkame su komisijos vertinimu, kad antrinis, antrinio judėjimo tas argumentas nebetinka. Turėtų būti bendrai suprantama, kad krizė baigėsi. Ir tikrai reikia kalbėti apie bendros prieglošio sistemos dėgymą klausimus. Ir e, kvotų sistema turėtų užtikrinti, kad visos valstybės narės laikytųsi to, kas jau egzistuoja, bet taip pat reikia galvoti apie naują sistemą. Būtent tai, apie tai, ką siūlo Europos parlamentas. Ir e, nustoti taikyti Dublino sistemos e, logiką. Tai tiek. Labai ačiū, ponas Bujandžių. Ačiū pirmininkė, aš tik noriu padėkoti e, vis komiteto nariams už jų komentarus apie mūsų teisėtą prisijungimą prie Šengeno zonos. Tai patvirtina, ką mes žinome, parlamentas, e, parlamento parama tam egzistuoja. Aš sakyčiau, kad pateikčiau tris pagrindinės priežasis. Pirmiausia, principas, aš žinau, sutartise parašyta ir mes vykdėme visus reikalavimus. Todėl turime teisę būti Šengeno zonoje. Antra, Šengeno zonos stiprinimo klausimas. Mes sakome, kad teigiame, kad kartuoja būdami mes esame e, stipresni, kaip e, pakartoti Bulgarijos pirmininkavimo lozungą, vieningi mes stipresni. Taip sustiprintume ir Šengeno zoną, jeigu būtų leista prisijungti ir Bulgarijai, ir Rumunijai. Trečio, funkcionalumo argumentai. Mes jau dabar užtikriname saugumą ir de facto veikiame kaip Šengeno nariai. Nemenkai prisidame prie Šengeno zonos jau dabar. Na, o dabar trumpai atsakysiu į vieną konkretų klausimą, kurį man uždavė ponas Koelijo dėl pozityvių ženklų. Mes kaip vyriausybės pareigūnai, diplomatai turime būti optimistai, turime matyti pozityvius ženklus ir jų siekti tų pozityvių. Tai mes ir darome. Mes nuolat e, kalbame su visomis valstybėmis narėmis apie tai ir šiandien aš pristačiau tai, kas man atrodo, įtikinantis, įtikinantis įrodymai dėl mūsų narystės. Ir mes ir toliau kalbame su valstybėmis narėmis, įrodinėdami jiems, kad jau dabar užtikriname saugumą Šengenui ir nuspelname būti jame. Ir žinoma, mes prisidedame ir prie reformų ir Šengeno zonos stiprinimo. Manau, kad tai būtų e, ir pozityvus ženklas, jeigu mūsų šalis būtų priimta į Šengeno zoną. Ačiū. Labadiena, aš pirminkausiu tik tai vieną valandą. Pone Garkov. Now we'll move to the second so, session. Okay, we'll start with Spain. So. Okay, then we're moving to the second session. Perėjome prie antrosios dalies. Šengeno zonos e, veik, funkcionavimo vertinimas. Ačiū Jums. Dabar kiti ekspertai. <coughs> So yeah, next we have Mr. Mordieu, Mr. Mikko Simola and Mr. Fabrice. Now we're calling on, we're calling on the podium. To... Na, o dabar pradedame antrą klausimų dalį. E, dabar kalbės e, Simon Mordiu, jis yra komisijos e, vidaus reikalų generalinio direktorato direktorius pavaduotojas, po to Miko Simula, e, TVR, patarėjas TVR klausimais ir Fabrice Ležery, Eurosur, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomasis direktorius. Kaip sakėme, pereiname prie antros klausimo dalies ir kviečiu e, komisijos e, vidaus reikalų generalinio direktorato direktorios pavaduotoja e, general Simon Mordiu, taip pat TVR patarėja tarybos TVR Miko Simola, patarėja TVR klausimais iš Suomijos šioje dalyje mes kalbėsime apie dabartinę Šengeno erdvės situaciją, kalbėsime apie Šengeno vertinimo mechanizmą ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos reglamento įgyvendinimą. Pirmiausia, pradėsime nuo Šengeno vertinimo mechanizmo rezultatų ir žodį suteiksiu ponui Mordiu. Prašau kalbėti 10 minučių, o toliau e, prašysiu kalbėti kitus prelegentus. Ačiū. Pirmiausia, pasistengsiu paaiškinti, kaip mes naudojame Šengeno vertinimo mechanizmą ir e, pristatysiu svarbiausius rezultatus. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad Šengenas e, tai yra vienas iš didžiausių Europos bendradarbiavimo pasiekimų. E, ir tai taip pat sritis, kuri patiria labai daug didelį spaudimą paskutiniais metais. Ir mes komisijoje turime daug dirbti, kad galėtume grįžti prie tos normalios situacijos. O tai yra iš, ankstin, o iš ankstinė sąlyga tam yra pasitikėjimas. Uh, pasitikėjimas institucijomis, pasitikėjimas piliečiais. Ir aš taip sakau, todėl kad tai, kad viena iš svarbiausių priemonių siekiant sukurti tą pasitikėjimą, tai yra Šengeno vertinimo mechanizmas. Mes ir jums norime pristatyti šį mechanizmą ir pasakyti, kad jis yra sėkmingas. Naujas Šengeno vertinimo mechanizmas jau veikia trejus metus ir mes gauname pakankamai informacijos, kad galėtume padaryti pirmasis išvadas apie tai, kas veikia ir kas neveikia. Pirmiausia, keletas mūsų faktinių pasiekimų. Per trejus metus baigėme. Vykdėme 85 vertinimo vizitus ir buvo patvirtintos 85 ataskaitos. Kiekvienoje misijoje e, dalyvauja aštuoni valstybių narių ekspertai, du komisijos ekspertai ir vis daugiau agentūrų stebėtojų dalyvauja, ne tik iš tos agentūros, kuriai vadovavo Fabrisas, bet ir iš kitų. Kągi mes veikime? Pagal šį mechanizmą daug valstybių narių yra įvertinamos skirtingose politikos rytise kiekvienais metais. Mes vertiname išorį sienų valdymą, bendrą vizų politiką, šengeno informacijos sistemą, gražinimo politiką, poli, bendradar, policijos bendradarbiavimą ir duomenų apsaugą. E, be tų iš, iš anksto praneštų vertinimų e, mes taip pat atliekame vertinimus netikėtai ir tuomet vertiname, kaip įgyvendinama Šengeno aki. Ir vienas iš vertinimo mechanizmo tikslų yra taip pat patikrinti, kad yra išpildytos būtinos sąlygos, kad jas išpildo tos šalis, kurios nori prisijungti prie Šengeno mechanizmo. Ir tikrai labai įdomi diskusija buvo mes apie Rumuniją ir Bulgariją, mes tikrai manome, kad šios dvi šalys E, įgyvendina reikalingas sąlygas ir Kroatijoje vyko nemažai vizitų nuo 2016 ir 2017 vertinome šią šalį ir manome, kad šios šalys visai netrukus gaus teigiamas rekomendacijas, jas pateiks komisija ir to šalys galės prisijungti prie Šengeno erdvės ir suprantama, taryba turės priimti šį sprendimą. Per pastaruosius trejus metus mes įstengėme pasiekti didelės pažangos ir pagerinti kokybę bei suvienyti suvienodinti vertinimus, mūsų ataskaitos tapo glaustesnės, geresnės kokybės. Manau, kad e, mes turime struktūrizu, struktūrizuotą paskesnio vertinimo veiklą ir apsilankę šalyje vertiname, kaip yra vykdoma sugražinimo politika, taip pat galime viena sudėtinė misija yra skiriama išorės sienų valdymui, e, dalyvauja ir agentūros, tokios kaip e, e, Europolo, pagrindinių teisų agentūros atstovai, Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba. Mes didelį darbą atliekame mokymo srityje ir ekspertai, kurie atlieka vertinimus, moko kitus ekspertus, kaip atlikti vertinimus, kaip parašyti ataskaitas, kaip teikti rekomendacijas ir visą tai daroma e, tobuliau ir e, nuosekliau. Komisijos, iš komisijos pusės norėčiau pasakyti, kad Šengeno vertinimo mechanizmas ir pažeidžiamumo vertinimo mechanizmas. Tai yra tarsi tos dabartinės Šengenos erdvės situacijos patikrinimas ir tai yra vienos monetos dvi pusės. Mes su Fabrisu labai daug dirbame, siektame užtikrinti, kad mūsų veikla dėrėtų e, ir kad ir agentūra, ir komisija visą laiką glaudžiai bendradarbiautų, kad galėtume maksimaliai išnaudoti tas sinergijas tarp šių dviejų teisės aktų. ir kokiegi yra tų patikrinimų rezultatai, kokie dažniausiai būna rezultatai, kokie yra iššūkiai valstybėms narėms. Norėčiau dabar aptarti atskiras politikos rytis, pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į išorės sienų valdymą. Ir pažiūrėtume, kokios yra sienos sausumos, jūros ir oro sieną. Tai labai dažnai pastebime, kad ne visada valstybėse narise matome tą bendrą požiūrį ir integruotą sienos valdymo koncepciją. Dažnai pamatome, kad yra bendradarbiavimo sunkumų tarp skirtingų institucijų ir tai reikia pagerinti. Matome, kad trūksta sienų valdymo darbuotojų, nepakanka išteklių, ne visi darbuotojai turi atitinkamą tinkamą kvalifikaciją ir yra tinkamai apmokyti. Dar e, norėčiau pakalbėti apie analizę, kuri remiasi rizika. Tuomet mes numatome, kur reikia atlikti papildomus patikrinimus. Kai dėl pasienio patikrini, patikrų, e, įvažiavimo sąlygos, tikrinant trečių šalių piliečius, ne visuomet yra visiškai gyvendinamos ir ne visuomet pasinaudojama, optimaliai pasinaudojama esamomis duomenų bazėmis. Ir tai, pavyzdžiui, nutinka siekiant identifikuoti galimus e, teroristus iš užsienio. Policijos bendradarbiavimo srityje irgi yra spragų mes norime nustatyti, sukurti nacionalinę rizikos analizę su tarp valstybinių matmenių ir šioje srityje irgi dar reikalingi apmokymai. Dar vienas trūkumas, kuris dažnai nustatomas šioje srityje, tai e, negalėjimas tiesiogiai prisijungti prie duomenų bazių. Norėtume, kad valstybės narys daug geriau pasinaudotų tokiomis operatyvinės priemonėmis kaip bendros policijos operacijos. Šengeno informacinės sistemos rytyje didžiausias trūkumas, kuris dažniausiai nustatomas, yra vertinimo metu tai SIS duomenų pateikimas galutiniams naudotojams, turiu galvoje policijai, ne visuomet tie duomenys pateikiami suprantamai. Labai dažnai Matome, kad trūksta testinumo priemonių dėl nacionalinių siskopijų. E, paieškos funkcijos ne visuomet gerai veikia. Ir yra tokių funkcinių trūkumų, kurie kelia sunkumų galutiniams naudotojams. Toliau vizų politika. Pirmiausia, pradėsiu nuo gerų dalykų. Ar tinkamai išnagrinėjami prašymai dėl vizų ir ar tinkamai įvertinami pareiškėjai. Ir dažniausiai matome, kad visais atvejais tai atliekama pakankamai gerai ir šioje srityje yra labai nedaug trūkumų. Bet mm, nuolat matome, susidurėme su tokiais, tokiamis problemomis kai valstybės narės išduoda vizas ir to iš vizų uždavimo praktika skiriasi ir dažniausiai ieškoma palankiausio vizų režimo. Įmamasi e, priemonių ir šioje srityje, bet problema yra tai, kad kartais trūksta darbuotojų. Gražinimo, migrantų gražinimo srityje e, čia yra daug problemų, dažnai trūksta patikimo statistikos dėl e, sugra, su sugražinimu susijusių aspektų. Uh, Dar yra tokių trūkumų, tai e, sistemiškai išduodami, primami sprendimai dėl gražinimo. Ne visuomet valstybės narės e, tai užtikrina ir priima tinkamus sprendimus. E, ne visuomet uždraudžia pakartotinai atvykti į šalį tiems, kurie pasilieka nelegaliai ir valstybėse narėse skiriasi nuostatos ne viena vals, kelios valstybės narės nesėmė pakankamai priemonių, kad įgyvendintų šias nuostatas. Ir per kitus keliarius metus turėsime ypatingai daug dėmesio skirti šiose, šioms rytims, kad ir galbūt pradėti netgi politikos reformą. E, kitoje srityje matome kad duomenų apsaugos rytyje matome, kad duomenų apsaugos valdytojams trūksta savarankiškumo ir, o institucijoms trūksta specialistų profesionalumo. Mes dažnai tikriname ir SIS sistemas, matome, kad darbuotojai nepakankamai yra informuojami apie su duomenų apsauga susijusiomis teisėmis. Mes ir toliau tobulinsime šias rytis ir manau, kad mums e, reikia sutrumpinti vertinimų laiką. Dažniausiai e, tai užtrunka metus po patikrinimo, kol valstybė narė patvirtina savo veiksmų planą. Todėl manau, kad dabar mums reikėtų peržiūrėti reglamentą ir pagalvoti, ar nebūtų galima supaprastinti kai kurias procedūras ir paieškoti sprendimų viduje, kad galėtume paspartinti šias procedūras. Na, suprantu, kad e, laiko nėra daug, tai norėčiau pasakyti, kad valstybės narys savo ruoštų irgi turi nemažai ką nuveikti, kad patobulintų šio, šios priemonės taikymą. Jos labai rimtai turėtų vertinti rekomendacijas ir labai greitai turėtų nustatyti trūkumus. Kartai susidaro įspūdis, kad kiti nerimtai, nepakankamai rimtai žiūri šį procesą ir kartais pavėluotai pateikia veiksmų planus arba pateikia tokius veiksmų planus, kurie nėra pakankamai konkretūs. Ir tokiu būdu rezultatų pasiekimas nusikelia į ateitį. E, po pabaigai Norėčiau pasakyti štai, ką Šengeno erdvė bus tokia stipri, kokia stipri bus jos silpniausia grandis. Ir tai yra visų mūsų interesas. Kiekviena šalis, kiekviena valstybė narė turi imtis visų priemonių, kad tinkamai gyvendintų Šengeno akį, nes Šengeno erdvė atlieka labai svarbu vaidmenį. Ačiū. Ačiū, ponė Mordiu. Taip, Šengeno vertinimo mechanizmas tai paprastai komisijos ir valstybių narių mm, kartu sustarimo dalykas ir konkrečiai apie Šengeno vertinimo mechanizmą ir konkrečią patirtį pakalbės ponas Miko Simola. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimieji komiteto nariai, man labai malonu uh, pateikti valstybių narių Šengeno vertinimo mechanizmo e, vaizdą. Ir aš pats dalyvavau keliose Šengeno vertinimo misijose kaip e, valstybių narių ekspertas, bet to aš turiu patirties kaip e, dėstytojas per Frontexo organizuotų Šengeno vertinimo kursus. Tad e, tikrai turiu gerą pagrindą pateikdamas e, padėties vaizdą. Dar paminėsiu keletą bendro pobūdžio faktų, kuriuos mes nustatėm per Šengeno vertinimo e, misijas valstybėse narėse ir kartu pasitelksiu savo paties patirtį. Aš pirmiausia pakalbėsiu apie tai, ko pasimokėm jau iš Šengeno vertinimo misijų e, ties išorės sienomis. Patikros ties išorės sienomis e, labai svarbus dalykas, tačiau tai yra Šengeno vertimo mechanizmo tik viena dalis. Čia galim, e, svarbu, kad visa grandis veiktų. Šengeno vertimo mechanizmo tik viena dalis. Čia galim, e, svarbu, kad visa grandis veiktų. Antai, kad tie e, asmenys, kai, kai jie patikrinami, nustatomi, kad jie nelegaliai kirto sienas, tai vėlgi, jeigu neveiks gražinimo sistema, tai e, vėl jų gražinimas nepasiteisins. Dabar pirmiausia pradėsiu nuo to, kas pasiteisino, gerai veikia. Pirmiausia, bendradarbiavimas valstybių narių ir komisijos e, gerai vyksta, jis pagerėjo per laiką, koordinavimas gerai organizuotas Ir kita vertus paminėtinas pažeidžiamumo vertinimo mechanizmas, mm, e, kurį pasitelkia Europos pasienių pakrančių ir pakrančių e, agentūra, jis jau pasiteisino. Antras teigiamas dalykas, kad mokymo sistema yra gerai veikiantis elementas. Dabar e, šitą Schengeno vertinimo mokymus kūrė valstybės narės kartu su komisija ir Frontexas. Ir tai labai vertingos priemonės, nes ten paprastai ugdomi tų e, vertintojų profesionalizmas ir vertinimo kokybė. Ir dabar antra mano pasisakymo dalis skirta tam, ką būtų galima gerinti dabartinėje sistemoje. Vienas svarbiausių uh, E, problemų yra ta, kad pačios procedūros per daug lėtos tam, kad būtų galima imtis korekcinių priemonių. Matėm per pastaruosius metus, kaip greitai gali keisti situacija ties išorės sienomis. Pavyzdys toks. Antai, daugiau kaip me, metai prabėga paprastai po Šengeno vertinimo misijos, kol komite, Šengeno komitete aptarinėjama vertinimo ataskaita. O tada rekomendacijos konkrečioms valstybėms narėms teikiamos po to, kai ataskas tvirtinamos. Tai nėra gerai mūsų bendrai Šengeno erdvė ir, ir tuo tikrai nesustiprinamas tarpusavio pasitikėjimas. Kodėl sistema tokia lieta? Uh, Aš čia išvelgiu asmeniškai dvi to priežastis. Pirmiausia, komisijos ištekliai e, atitinkamuose komisijos padaliniuose riboti yra ir kartu komisijos vidinio konsultavimosi procedūros užtrunka per daug ilgą laiką ir tie riboti komisijos ištekliai daro neigiamą poveikį tam, kaip valstybės narės įgyvendina rekomendacijas. Todėl reikėtų daugia, daugiau dėmesio skirti vėlesniems veiksmams, vėlesniam stebėjimui ir reikia pagerinti. Taip, mes, mes visacijos teikimų dėl techninių, tam tikrų agentūrų techninių e, teis, teisės apribojimų. Ne, visos, ne visi misijų nariai gali prieiti prie reikiamos informacijos kokie faktai buvo nustatyti per Šengeno vertinimo misijas ties išorės sienomis. Ir čia bendrai įvertinsiu tuos faktus, aš čia tikrai nesileisiu į detalės. Pirmiausia, pradėsiu nuo teigiamų e, faktų. Teigas, jie paprastai gerai parengti, E, turi gerų įgūdžių ir kartais e, tikrai taiko veiksmingas procedūras. Tačiau paminėsiu keletą sričių, kuriuose daugelį valstybių narių padėtį reikia gerinti. Jis šlubuoja e, kartu analizės procesuose, yra spragų, kai reikia, sakykime, nustatyti suklastotus dokumentus. Bet Čia didžiausia problema tai m, mm, išteklių trūkumas ir infrastruktūrienas. Valstybės narės, e, net ir turėdamos tokių ribotų išteklių ir infrastruktūros, jos vis dėlto turi užtikrinti ES teisės aktų laikymasi e, ir kartu iki 2020 ir kartu kad būtų galima laikytis teisės aktų, reikia daugiau išteklių ir, ir naujų infrastruktūrų sienos kirtimo punktuose. Dabar, kodėl nustatėm tokius faktus? Viena iš tų priežasčių. Tam tikrose valstybėse narėse sienų kontrolė pavesta e, regionams ar net vietos valdžios institucijoms necentralizuotam lygiui ir todėl kartais ir kartais nepavyksta, kartais trūksta netgi tinkamų mokymų, pavyzdžiui, pasienio pareigūnams skirtų ir dėl to mes ir nustatėm rimtų trūkumų keliose valstybėse narėse. Tad norint pagerinti padėtį, būtų tikslinga kur kas politinių lygių kalbėti apie tuos trūkumus. Sprendimų ieškojimas, e, problemų sprendimas neturėtų būti pavestas regioniniam ar, ar vietos lygių, kaip kad yra dabar keliuoti. Tris dalykus, būtent kaip aš įsivaizduoju, būtų galima sustiprinti Šengeno vertinimo mechanizmą. Pirmiausia, procesai, kartuotinius e, vizitus e, arba apsilankimus vietose, jeigu nustatyti tam tikri trūkumai. Ir trečia, ir tam tikslui komisija pagal e, Šengeno vertinimo mechanizmą turėtų teikti tokią griežtą ir išsame ataskaitą apie tai, kaip. Tikrai žinoma, ypatingo svečio, kuris visada laukiamas mūsų komitete, ponas Ledžeriai kuris yra Europos. E, taigi prašom jums žodis. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ponos ir ponai. Pabandysiu trumpai pateikti informaciją apie esamą situaciją, kaip gyvendamas nauji Frontex įgaliojimai ir pabandysiu išriškinti ryšius tarp Šengeno laisvo judėjimo zonos išlaikymo ir naujų agentūros įgaliojimų. Ką sakė anksčiau kalbėjusiai, yra bendri rezultatai, kuriais pasiremsiu ir išplėtosiu, kalbant apie pažymą vertinimą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad naujų įgaliojimų įgyvendinimas būtent pastarojo meto įgaliojimai tokie kaip pažymimo įvertinimas, e, integruotos sienų valdymas, strategijos gyvenimas, e, ryšio pareigūnų siuntimas valstybės narės. Yra tie strateginiai įveikiai, kurie bus palaipsniui įgyvendinami. Turime suprasti, kad e, naujoje įgaliojimai įgyvendinami dinamiškai ir turime suprasti, kad Europos pas, sienų ir pakrančio apsaugos reglamentas e, sukūrė Europos sienų ir pakrančio apsaugą. Tai reiškia, kad agentūra kartu su nacionalinėmis institucijomis atsakingomis už sienų valdymą ir pakrančio apsaugą e, kartu sudarėme Europos sienų ir pakrančio apsaugo, apsaugą. Taigi mes turime savo strategiją palaipsniui derinti, turime derinti savo prioritetus, mūsų darbo metodus, ir palaikyti dialogą tokį reguliariai. Dėl pažymo vertinimų. Tai yra tokie veiksmai, kurie papildo šengeno vertinimo mechanizmą, taip vadinamą ševal, su komisija, vidaus reikalų direktoratu. Įsteigėme specialius kanalus keistis informaciją tam, kad išvengtume dubliavimuose, kai, kai renkama informacija, užduodami tam tikri klausimai. Mes pradėjome labai artimai bendradarbiauti, kaip jau buvo minėta, ekspertų mokymuose. Agentūra paprastai dalyvauja šiandieno vertimo mechanizme ir teikia paramą komisijai rengiantis misijoms. Mes taip pat Siūlome, kokias vietas aplankyti, skaitant ir e, apsilankimus, e, apie kurios nepranešta iš anksto pagal šiandieno vertinimo mechanizmą. Kalbant apie pažeidžimo vertinimo mechanizmą, kuris įstiktas prieš pusantrų metų, tai čia mes e, vykdėme tai praėjusiais metais. Pirmasis ciklas įvyko 2017 metais. Agent, turą įvertino 29 valstybės narės, taigi yra Europos, e, Europos Sąjungos valstybės narės ir su Šengenu asocijuotas valstybės. Rezultatas yra tas, kad aš turėjau iš viso pateikti 37 rekomendacijas iš viso 27 valstybės narėms. rekomendacijos. Na, čia yra įvairių kategorijų e, rekomendacijos, jos yra įvairių, įvairios. Norėčiau paminėti svarbiausias kategorijas. Daugelėje valstybių narių nustatėme, kad normalūs įprastiniai sienos patikrinimai e, sienos kirtimo taškose ne visada visiškai atitinka bazinius reikalavimus e, įrašytus Šengeno sienų kodeksą. Prisijungimas prie Šengeno informacinės sistemos, vizų informacinės sistemos ne visada atitinka teisinius pagrindus. O tai kelia tam tikrus nuogastavimus dėl tinkamo migracijos e, valdymo ir taip pat tinkamo saugumo valdymo. prie laisvo judėjimo zonos ir laisvo, laisvo judėjimo, saugumo ir teisingumo zonos ribų. Yra tokių pažeidimų kategorijų, kuomet trūksta pajėgumų priimti didelės e, migrantų ar pabėgėlių bangas. Taigi kai kuriuose valstybės narėse nebuvo skirta investicijų Beje, kai kurios valstybės narės nepasirengusios susidoroti su masyviu, bet realistišku nereguliarių migrantų judėjimu. Dar vienas rezultatas yra tai, kad <clears throat> bet realistiškų nereguliarių migrantų judėjimo. Dar vienas rezultatas yra tai, kad <clears throat> judėjimų tinkamai sudaroti su saugumo klausimais prie išorės sienų. Pirmoji reakcija fronte, kurią nustatėme, yra susijusiu nepakankamų informacijos valdymo nacionalių lygmenių, kaip jau buvo paminėta anksčiau. Tai reiškia, kad trūksta nacionalinio bendro vaizdo sudarimo ir labai trūksta gairių ir tinkamą valdymą sienų e, apsaugos kontekste. Tai nustebino iš tikrųjų daugiau išteklių pažydimumo vertinimui. Antra, pažydimumo vertinimo metodikos mastas turėtų būti išplėstas. Turbūt pamenate, kad pažymumo vertinimo metodika buvo patvirtinta agentūros valdybos, integruotos sienų valdymo dvasia siekiant atsižvelgti į saugumo problemas ir įvertinti tai, kaip nacionalinės agentūros bendradarbiavo prie išorės sienų, kad galėtų kovoti su baudžiam nusikalstama veikla arba užkirsti kelią teroristiniai veiklai. Man rėmė komi Europos komisija ir visavimą. Tai kelia nerima, nes matome, kas yra svarbiausia šiandieno laisvojo judėjimo zonoje. Bet tai nėra vien tik migracija. Turime ir kolektyvinę saugumo problemą. Išorės sienos gali būti tas filtras e, valstybės narės turėtų geriau turbūt ar greičiau reaguoti į mūsų nustatytus rezultatus. Mes stebime mūsų rekomendacijų gyvenimą, bet kartais procedūros labai ilgos atsakymų kartais laukiame iš valstybių narių ilgai ir tai rodo, kad valstybės narės turbūt nėra skyrusios pakankamų reakciją. Mums pavyko sustiprinti mūsų veiklą, mūsų svarbiausios operacijos Poseidonas, Temis, e, Graikijoje ir Ispanijoje, Italijoje, e, kur patiriamas padidėjęs migrantų srautas iš Maroko Taip pat didiname tirštos vadų paėmimo veiklą, tikrinimo, e, informacijos tikėjimo veiklą e, prieimimo centruose ir mes gyvename savo įgaliojimus e, pakrančio apsaugos, paklau, paieškos ir gelbėjimo operacijose. Tos operacijos taip pat yra plėtojamos kartu su kitomis agentūromis, pavyzdžiui, jūrų saugos agentūra ar žudininkystės kontrolės agentūra. Taip pat norėčiau paminėti ir gražinimą. Tai yra labai svarbus aspektas siekiant e, patikimai valdyti migraciją ir užtikrinti patikimą šiandien laisvos judėjimo zoną. Čia mes turime naujus įgaliojimus, mes sustipriname savo paramą identifikuojant e, nereguliarius migrantus, bendradarbiaujant su trečiosiamis šalimis ir e, organizuojant gražinimo skrydžius suorganizavome praėjusiais metais daugiau kaip 340 gražinimo skrydžių, tai yra 50 procentų padidėjimas palyginti su ankstesniais metais. Ir jeigu lyginsime su skaičiais prieš ketverius metus, tai e, kuomet e, agentūra organizavo 39 skrydžius, taigi beveik 10 kartų padaugėjo tų skrydžių. Norėčiau paminėti taip pat tarptautinį bendradarbiavimą, tai yra integruotų sienų valdymo dalis taip pat E, sudaryti vaizdą iki mūsų sienų ir pagerinti bendradarbiavimą tarp ES ir valstybių narių, sudaryti vaizdą iki mūsų sienų ir pagerinti bendradarbiavimą tarp ES ir valstybių narių. Mybių per kitą daugmetę finansinę programą pabandyti suderinti vertinimo mechanizmo rezultatus pažeidžiamumo dar ir bendro išorės sienų valdymo. Ačiū, ponė pirminkė. Nenuostabu. Bet iš tikrųjų labai naudinga gauti naujausią informaciją apie Frontexo veiklą, apie Europos e, yra svarbus ir turime pagrindinių teisų agentūros įgaliojimus dėl tokio padidėjusio sugražinamų asmenų skaičiaus. Svarbu paminėti tokį didelį. Todėl prašyčiau užduoti klausimus. Pirmiausia, ponas Kojo E, numatyta daug prelegentų, taigi prašyčiau kalbėti. Ačiū visiems trims kalbėjusiems. Pritariu e, Simon Murdiu. To situacija tokia gera nebuvo. Norėčiau padėkoti ES komisijai ir visoms Šengeno pajėgoms už šį patikrinimo darbą, e, kuris davė gerų rezultatų bet e, jums ir ponai Simola turi rodyti, kad šiandienas e, turi tas priemonės, kurios gali jį pristatyti kaip sprendimą. Bet problema yra tokia. Yra tam tikros slaptumo ir dalis rezultatų, kurie yra nelabai pavyks e, gerai veikti Šengeno informaciniai sistemai, pasitelkiant tokias slaptumo nuostatas. Kitam prelegentui klausimas. Komisija pateikė išsames ataskaitas dėl vertinimo Ar teisingai suprantu, kad dažniausiai rekomendacijų projektas skirtas valstybėms narėms gali, yra pateikiamas tuo pačiu metu ir komitetui. Suprantu, kad dokumentų padirbinėjimas yra didelė problema, bet tikriausiai pritarsite tam, kad mūsų policija pasienyje dabar jau gali nustatyti padirbtus dokumentus, bet vis tiek susidurėme su problemomis. Tai yra dokumentai yra taip gerai pagaminami kaip tikri, tačiau iš tikrųjų yra padirbti, kaip būtų galima įveikti šią problemą, kaip būtų galima pasitikti, nes po to paprašysime jūsų apibendrinti informaciją ir atsakyti į klausimus. Toliau, ponė Grapinė. Ačiū. Kelia nerima vertinimo rezultatai. Ačiū, kad pateikite konkrečių pavyzdžių. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Jūsų pristatymas buvo labai įdomus. Išorės sienų valdymą. Kol yra tokių šalių kaip mano, kurių e, kaimininės šalys yra ES narės, e, šiuo atveju Rumunija ir, Ven... <clears throat> nesiribuoja su ES valstybėmis narimis. Suprantu, kad turime valdyti sienas, bet ne visuomet turime tam priemonių. Kitas dalykas. Sakėte, kad vertinimo mechanizmas nėra pats geriausias, kad kai kurios šalis Kalbate apie tas šalis, kurios nevertina rimtai vertin, nežiūri rimtai vertinimą. Ar tai yra valstybės narės? Ar šalis, kurios e, norėtų prisijungti prie Šengeno erdvės? Ačiū. Darbas yra labai naudingas. Ir e, reikėtų iškelti tas rus, kokia yra stipri mūsų silpniausia grandis. Uh, Ir e, mūsų silpniausia grandis yra e, vieniems buvo atsakoma išduoti vizas, bet atsirado tokių, kurio, kad trūksta išteklių, akivaizdu, kad turime turėti daug daugiau išteklių, kad ši vertinimo sistema tikrai veiksmingai veiktų. Bet jiems narėms jie nerūpė. Ar taip nutinka? Pasakykite mums, kas vyksta, ar po tuo ataskaitų valstybės narės pasitaiso? Antras klausimas būtų toks. Ir apie kitas institucijas. Pavyzdžiui, tokioje nedidelėje valstybėje kaip Malta, nes išsiaiškinau, yra pilietybės leidimus. Ar yra, ar kaip nors bendraujama su šia agentūra, ar yra kokių nors ryšių? Aš norėčiau pateikti šią informaciją ir komisijai, ir darbo grupiai. Mano nuomonė, tai yra svarbi informacija nes e, atsiranda įtarimas dėl reketo, kad Šengeno vizos yra išduodamos Libijos piliečiams e, Maltoje. Ir man kelia nerima. Tokie dalykai. Įdomu, ar atliekant vertinimą pastebimi tokie dalykai. Kalbu ne tik apie Maltą, apie visas šalis. Nes šalyse vyksta labai rimtų dalykų ir įdomu, ar tie dalykai pastebimi ir ar sprendžiamos problemos. Ačiū toliau, ponė Veržėta. Ačiū, pirmininkė. Nežinau, ar todėl, kad aš e, esu prancūzė, bet man terorizmu. Taigi visą tai, ką aš girdėjau, pirmiausia yra susijęs su nelegalia migracija ir su gražinimu. Su posėdėje. Tai aš irgi dėkoju. Ir turiu klausimą ir sakau jums, ministrė, kontrolė, kurią matėme pasienyje tarp Bulgarijos ir Turkijos, man atrodė labai įdomi ir man kalbėjo sakė, kad vyksta turistai ir dėl jie sumažėjo iki 80-90 procentų. Teroristai, e, ga, ga, klausiausi, bet gal nepakankamai supratau, ar pagrindinių e, taisyklės, kurios galioja ES argi ne. Ačiū, ponė Veržėt. Norėčiau priminti Jums, kad e, kitoje dalyje dalyvaus ir Bulgarijos vidaus reikalų ministras ir komisijos narys Andromopolų. Taigi paprašyčiau pakentėti šiek tiek ir jūsų klausimus bus atsakyta vėliau. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū E, prelegentams. Taip, Šengeno bendradarbiavime yra trūkumų, nes prasidėjo prieš keliarius metus, septynerius metus tas bendradarbiavimas ir pati mintis buvo gera. Tiesiog atsisakyti vidaus sienų pasų, kontrolės, leisti žmonėms e, keliauti laisvai ir tai veikia. Bet dabar e, dabartinė realybė E, visai dabar kitokia. E, mes e, gyvenam teroro, tai yra nusikalstamų veikų, kartu kontrabandos sąlygomis ir vėlgi įvesta vidaus sienų kontrolė, tai daroma tam tikrą apribotą laiką. Ir Aš manyčiau, kad sienų kontrolė turėtų būti nuolat įtvirtinta, kad visi būtų registruojami pasitelkiant tą techniką, kurią mes turim šiandien. Aišku, technika patobulėjo negu kad praėjusio amžiaus dešimtajam dešimtmetį dabar pasai automatiškai jau nuskaitomi ir labai greitai, ir nes priešim. Atsakyti į klausimus pradėsiu. Paprašysiu pono ležery e, pakalb, daugiau pakalbėti apie gražinamus migrantus, kad e, tų skrydžių dešimt kartų padaugėjo. Ir norėtų. Ačiū. Pirmiausia, pradėsiu nuo pono Koelijo klausimo. Uh, Manau, kad šiandien labai naudinga turėti tą platformą ir pasidalinti Šengenos. Ir konsoliduotą formą mes pateikėme Šengeno vertinimo sistemos pasiektus rezultatus. Ir mūsų komandos dirba. Pameš uždavė klausimą. Iš tikrųjų, kai mes grįžtame į valstybės narės, tai matome, kaip jos patobulina situaciją dėka mūsų viesnarėmis ir greitai. Vienas iš dalykų, kurį mes matome, pastebime šiandieno e, ir iš dalies tos problemos susijusios su kaimininėmis šalimis ir mes tengiamės pasiekti susitarimus su vakarų dėl klausimo, ką mes vertiname atvykę į šalį. Vertiname visus e, subjektus, kurie atlieka tam tikrą vaidmenį. Vertinimo mechanizmas nagrinėja struktūrą, organizavimą ir operatyvinę veiklą. Mes netraukėme baudinimus, vertiname ir vidaus sienų valdymą, ne tik išorės sienų valdymą. Ir iš dalies tai yra atsakas siekiant užtikrinti saugumą šalies viduje. ES viduje bet nuolatinė vidinių sienų patikrinimas būtų taikomas išskirtiniais atvejais. Taigi tokios mano pastabos. Ačiū Jums toliau, ponė Simola. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo pono Koejo klausimų. Kaip galima sutrumpinti. Būtų galima padaryti pakeitimų, kad nustatytume aiškesnius laiko terminus, pasimokydami iš praeities ir po to, e, dėvi, ir po to kai pateikiamos rekomendacijos. Ir labai svarbu, kad valstybių narių ekspertai su. Mes žinom, kad pasienio kontrolė yra vienas kertinių uh, akmenų visoje sistemoje, tai susijęs su prieglopšio pagrinda ir um, pasienio kontrolė yra savotiškas sienų padėties filtras, greitesnis kelias Bet čia vėlgi galima įtraukti į visą sistemą tarp valstybinių nusikaltimų ir konkrečių priemonių galėtų dėmesį nukreipti į piktavalius sienos, sieną kertančius asmenis. Ir palaiko ryšius su parlamentu. Be to, pirmininkaujančiosios Bulgarijos e, vardu dabar kalbės Bulgarijos. E, vidaus reikalų ministras ponas Valentin Radev. Jūs antrą kartą jau atvykstat pas mus, pirmą kartą prieš daug koejo ir, po, ir ponė Tanė Fajon. Pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Karlos koejo, jis pranešėjas e, Šengeno sienų kodekso reglamento klausimais. Jis kartu pirmininkauja mūsų komiteto darbo, kaip pasisakėt prieš porą mėnesių, kad nereikia toliau pratesti vidaus sienų kontrolės, e, vidaus sienose e, Vokietija, ja, Austrija paminėtina šiame kontekste. Man labai sunku įtikinti. Kad čia ne parlamento dabar eilė, o tarybos eilė tarpti žodį šiuo klausimu. Dabar komisijos nariui Varmoplos žodis. Ačiū pirmininkė, kolegos, ministrė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad esu e, laimingas, girdėdamas Karlos žodžius ir Tanijos žodžius, kurie demonstruoja labai stiprią šio parlamento paramą Šengenui. Mm, kolegos judumas, kaip žinote, yra mūsų laikų netimama dalis ir mes ji tik tai ateityje didės visais aspektais. E, tai yra visų mūsų interesas ir skatinti, bet taip pat yra dalykas, kurį turime valdyti. Šengeno zona, kaip nekartą sakyta, jau nuo pat pradžių yra vienas didžiausių, jeigu ne pats didžiausias ir apčiopiamiausias Europos integracijos pasiekimų. Vidaus sienų kontrolės nebavimas yra pati Šengeno dvasios esmė. Daugiau kaip 400 milijonų piliečių ir lankytojų gali E, laisvai judėti prekės ir paslaugos gali tikėti be kliučių. Bet dar svarbiau yra tai, kad be visų loginių argumentų ir ekonominės naudos e, šiandienas yra ES, pačios ES simbolis. Šiandieno dėka sienos tarp Europos žmonių nustojo egzistuoti tos sienos, kurios praeitie kėlė ginčius, konfliktus, konfrontaciją ir karus. Jaunystėje aš patyriau pokyčius, kai vietoj sienų neliko nieko. Jaunesnės kartos priima tai kaip e, duotybę. E, patikėkite manimi, taip nebuvo net dar prieš du dešimtmečius. Kaip komisijos narys ir ES pilietis esu visiškai pasiryžęs dirbti, kad šiandienas būtų išsaugotas ir sustiprintas ir užtikrinti, kad jis ir toliau mums teiktų tą pačią naudą ateityje. Šengeno zona susidūrė su įvairiais iššūkiais ir daugeliu atveju netgi grėsmėmis. Beprecedenčiai Migracijos iššūkiai, su kuriais ES susidarė daugiau kaip dviejus metus, daugiausia įtampos sukėlė būtent Šengeno zonai ir jos veikimui nuo pat e, jos e, sukūrimo pradžios. Kelios valstybės narės įvedė laikinai vidaus sienų kontrolę, bandydamos E, sumažinti nereguliarios migracijos e, srautus ir reaguodamos į įvairius teroristinius išpolius. Bet e, laikina vidaus sienų kontrolė negali ir neturėtų tapti nuolatinę. Todėl svarbu labai yra sutarti dėl tinkamos pusiausviros tarp e, laisvo judėjimo užtikrinimo tuo pat, ir taip tuo pat metu garantuoti saugumą. Būtent šios pusiausvėros išlaikymai mes siūlome ir pakeisti e, Šengeno sienų kodeksą. Vienas dalykas yra aiškus. Varsybės narės e, visiems narėms teks svarbiausia atsakomybė saugumo srityje ir toliau. Turime atminti, kad laikinas e, sienų kontrolės įvedimas yra teisėta priemonė, kurią valstybės narės gali pasinaudoti, jeigu joms kyla rimtos grėsmės vidaus saugumui ar viešai tvarkai. Išskirtiniais atvejais. Tačiau mes e, nenorime, kad sienų kontrolės sugražinimas, vidinių sienų kontrolės sugražinimas būtų taptų lengvesnis ar taptų nuolatiniu. Priešingai, tai, ką siūlome, yra sustiprinti procedūrinius saugiklius sienų kontrolės gražinimas Tai turėtų būti tik tai paskutinė priemonė. Ir paskutinį žodį turėtų tarpti taryba, o kitų valstybių narių nuomonė, jeigu joms poveikį daro tokie sprendimai, į tokią nuomonę turėtų būti atsižvelgiama. Ir dar paskutinis dalykas, dar vienas dalykas, labai aiškus politinis pareiškimas. Šis klausimas neturėtų būti vidaus politikos klausimas. Alternatyvūs sprendimai, tokie kaip policijos patikrinimai ar tarpvalstybinis bendradarbiavimas, visada turi būti prioritetas. Ir aš tikiuosi, kad pasieksime greitai kompromisą dėl šio pasiūlymo, nes mūsų nuomonė tai yra labai kropštus, kropš, visų mūsų teisėtų interesų subalansavimas. Tuomet naujas taisyklės turėtų būti pradėtos taikyti, kad būtų užkristas kelias piknaudžiavimui ir siekiant užtikrinti, kad visi žaistų pagal taisyklės. Ir šiame kontekste aš lauksiu ponios Fajon pranešimo dėl mūsų siūlomų teisėkuros pakeitimų. Tuo pat metu, kaip jūs visi žinote, laisvas judėjimas mūsų e, zonos viduje reikalauja, kad išorės sienos būtų saugios. Būtent dėl to nuo 2015 metų mes e, siekiame pasiekime reikšmingos pažangos išorės sienų valdyme. Pirmas rezultatas e, - e, migrantų skaičius atvykstančių per e, rytų ir vidurio viduržėmio jūros zonas smarkiai sumažėjo. Svarbiausias elementas buvo Europos sienų ir pakrančio apsaugos sukūrimas. Ši tarnyba jau visiškai veikia. Šiuo metu agentūra naudoja tūk, beveik 1200 e, pasieniečių, padėdamos valstybėms narėjams saugoti išorės sienos ir dar turi e, rezervę pusantro tūkstančio pasieniečių kritiniams atvejams. Jeigu norime išlaikyti vidaus sienas be kontrolės, turime ir toliau stiprinti išorės sienų apsaugą. Taip pat turime nuspręsti, ar išlaikyti Europos sienų ir pakrančių apsaugą, kaip kokia yra, ar ją dar stiprinti labiau ateičiai ir sukurti tikrą Europos integruotą sienų valdymą. Šis klausimas yra artimai susijęs su būtinybė suvokti realybę mūsų valstybės narėms, kai kalbama apie ES biudžetą. Ką be nuspręstume, kur norime eiti ateityje, turime užtikrinti būtiną finansavimą iš ES biudžeto. Iki 2020 metų Europos sienų ir pakrančio apsauga turės tūkstančio žmonių darbuotojų pajėgas ir virš 300 milijonų biudžetą. Ir jeigu mes norime sustiprinti agentūros veiklos pajėgumus, padidinami jų darbuotojų skaičių iki bent 3000, mums reikės nuo nuo 20 iki 25 milijardų e, sienų valdymo sistemą su 100 tūkstančių e, tarnautojų ir e, metinio biudžeto. Kolegos, Europos parlamento nuomonės šio klausimu pas sienų ir pakrančio apsaugą mes sustipriname taip pat ir įgaliojimus gražinti Ir šitima gražinimas žmonių, kurie neturi teisės pasilikti Europos Sąjungoje, yra vienintelis būdas užtikrinti, vienintelis būdas taip pat užtikrinti pastangą priimti tuos, kuriems iš tikrųjų reikia apsaugos. Bet kalba ne vien tik tai apie gražinimą mums tuo pat, mitio, tuo pat metu užtikrinant laisvę judėti sąžiningiems keliautojams. Mes jau pasiekėme ženklios pažangos nauja atvykimo ir išvykimo sistema e, sutarta, o kitas prioritetas, sakykime, pasiūlymų, kaip sustiprinti esamas sistemas, pavyzdžiui, Šengeno informacinę sistemą, Europos e, nusikalstamos informacijos e, sistemą. Ir vėlgi, mums reikia dėl šių dalykų greitai susitarti. Pagal pastarą metų Eurobarometro apklausas 92 procentai ES susitarti. pagal pastarą metų Eurobarometro apklausas 92 procentai ES piliečių sutinka, kad valstybės narės turi keisti informaciją ES viduje, kad būtų galima geriau kovoti ir mūsų sistemas padaryti tarpusavio savaikiamis, kovojant su terorizmu, rimtais nusikaltimais ir, kaip sakiau, apsaugoti sienas. Policininkai, pasieniečiai, migracijos pareigūnai ir teisės saugininkai turi turėti galimybę bendrą paieškos uh, uh, sistemą visoms centralizuotams sistemos. Bendrą paieškos sąsąją. Taigi, kaip žinote, turime daug uh, blokų, kuriuos turime stiprindami priežasties ir padiskutavus e, kartu su jumis ir su valstybės narėmis, mes pateiksime savo Europos integruotų sienų valdymo koncepciją. Tai užtikrins, kad kiek bet ir bendradarbiautų ir dirbtų kartu. E, remdasi, remdamasi tą pačią dvasę, tą pačią misiją ir vertybėmis. O taip paverstų juos tikrai nu, Europos e, pasieniečiais ir pakrančio apsaugos pareigūnais. Ir taryba galiausiai apsispręsti dėl Bulgarijos ir Rumunijos, kad jos galėtų prisijungti prie Šengeno šeimos. Na ir aišku, e, dėl Kroatijos, kai tik šalis bus techniškai pasirengusi ir kolegos, turime veiksmingesnį bendradarbiavimą. Turime ir toliau dirbti migracijos, saugumo ir sienų klaus, vardymo klausimais, remdamis solidarumo duose bendrą atsakomybę ir pasitikėjimą. Ir argi greičiai kartu turime stiprinti ir išsaugoti šiandieną politiškai, ekonomiškai, socialiai ir geografiškai. O šiandienas yra geografiškai vieningos Europos garantija, užtikrinant mūsų, mūsų tautų ir visų piliečių vienybę. Ačiū labai Jums uždėmesi. Ačiū komisijos nariai. Mes iš esmės pritarėme tam, ką Jūs sakėte. Mums reikia ir vienybės, ir šengeno integravimo. Bet dabar. Mus. Visos trys ES institucijos yra atstovaujamos. Čia yra ir parlamento atstovai, ir simbolis. Tai yra logika, kuria pagrįsta ES. Tanė priminė politinę ir ekonomiką, kurios jau yra šiandien erdvės narės, bet taip pat turėtume valdyti sienas, e, sienas, kurios atsirado be priežasties. Rumunijos piliečiai turėtų gali, turėti galimybę naudotis tomis pačiomis teisėmis. Ir Marokė tikrino, kadangi aš vykau per Bulgariją, kuri ne Šengeno erdvės narė, po to vykau į Budapeštą ir